Mesdames, Messieurs, je vous invite à gagner votre place, s'il vous plaît. Ponios ir ponai, kviečiu susėsti vietas, kad galėtume atidaryti antrą posėdžio dalį. Labai nuoširdžiai noriu pasveikinti nacionalinių parlamentų atstovus, kurie atvyko į, parlament, į Europos parlamentą. Taip pat norėčiau pasveikinti uh, kolegas iš Europos parlamento, o ypatingai pona Sorin Lazar, kuris yra finansų, biudžeto ir bankų komiteto e, pirmininkas e, Rumunijos deputatų rūmose. Jis pabaigs plenarinę sesiją apie, plenarin, e, apie investicijų prioritetus 2001-2027 metais. Šis plenarinis posėdis skirtas e, investicijų prioritetams, nepaisant visko, ES dar ir dabar kenčia dėl to, kad pasireiškia žymus investicijų trūkumas. Taigi, kalbant apie kitą DFP, komisija pasiūlė naują programą InvestEU kuri yra skirta šiai problemai skir e, spręsti. Šis pasiūlymas yra paremtas e, strateginio Europos investavimo fondų pirmo ir antro fondo sėkme. Pirmas buvo sukurtas 2015, antras 2018 metais. Taigi tie du fondai davė E, būtiną impulsą investicijoms ES. Tačiau mes nuėjome dar toliau, remdami tvarę infrastruktūrą, mokslo tyrimai darbą, inovacijas, mažasis ir vidutinės įmonės, kompetencijas ir e, socialinės investicijas. Situacija labai skubi todėl reikia greitai veikti. Ir dėl to parlamentas 16 sausio šiais metais kartu su taryba e, priemi e, tam, kad programa būtų galutinai patvirtinta, tam tikrus pakeitimus. Tie pakeitimai yra susijęs su ES biudžeto garantijomis, kuris pereina nuo 40,8 milijardo į daugiau dabar negu 698 e, milijardai per visą ES tų investicijų papildomų buvo numatyta ir buvo taip pas 30. E, e, dabar mobilizuota yra 650 milijardų eurų. Parlamentas pradėjo diskusiją su ministrais, kitaip tariant, su taryba, vadovaujant, pirmininkaujant Rumunijai tam, kad būtų kaip galima greičiau iki 21 metų sausio 1 viskas jau būtų sustiguota ir kad programa būtų nedelsiant įgyvendinama. Čia jūs turite e, į tam tikrus kalbėjimo, kalbėjimo formas turite, užpildykite jas, jeigu norite. E, pasisakyti e, tas formas visi norintys pasisakyti užpildo, o po to, kai jau bus pirmieji pasisakantis, suteiksiu žodį visiems kitiems prelegentams salėje, dviems iš nacionalinių parlamentų, vienam iš EP. Labai gaila, kad Džirgi Kainen E, iš Europos komisijos šiandieną su mumis negali dalyvauti šiame posėdėje. Taip pat ir kiti komisarai negalėjo, nei vienas iš komisarų būti paskirtas jam pakeisti. Dabar norėčiau suteikti žodį ponui Verneroer, Europos investicijų banko vadovui. Jo pasisakymas neturėtų trukti ilgiau negu penkias minutės. Prašau, pirmininkė. E, dėkoju, labai sunku bus, bet pabandysiu. Pleasure. Ponios ir ponai, man labai malonu šiandieną su jumis susitikti Briuselėje ir pakalbėti apie vieną iš svarbiausių klausimų, e, kurie bus aktualūs ES per e, artimiausius keletą metų. Galima suprasti, kad Europa Europos investicijų bankas yra ES bankas ir jam šis klausimas labai aktualus, ypač galvant apie tai, kad prieš penkerius metus e, sukūrėme ir įtikinome kitus, kad tai yra gera mintis, kalbu apie taip vadinamą Junkerio planą Europos strateginių investicijų fondą. Tai yra e, esminis elementas mūsų pasiūlymo. Tuo metu sprendimas buvo labai drasus. Norėčiau pasidžiaugti Europos parlamento ryštu, E, taip pat kitų struktūrų ES e, ryštų, kadangi jie palaikė e, šį drąsų sprendimą ir lėšos iš subsidijų buvo perkeltos į garantijų priemonę. Apsispręsti dėl to nebuvo lengva, bet matome dabar sėkmę ir InvestEU bus panaši programa. Pagrindinė taisyklė turėtų būti tokie - pasižiūrėti, kas pasiteisino, išlaikyti tuos elementus ir pakeisti bei pagerinti tuos e, dalykus, kurie nedavė gerų rezultatų ar e, tas sritis, kurias galima pagerinti. Tikrai tai yra sėkmės istorija. Šiandieną investicijos apibrieš ateitį Europos visuomenės ir vystimosi krypti, kai kurie projektai duos naudą per ateinančius dešimtmečius bet e, galvodami apie tai, ką dar reikia pasiekti per ateinančius metus, pasižiūrėkime, kokia yra dabar padėtis. E, Europos lėto ir nevienodo augimo viena iš pagrindinių priežasčių yra krizė, kuri pasireiškia prieš maždaug dešimtmečių, bet jeigu pažiūrėsime giliau, tai pamatysime, kad atsigavimas e, augimo lygis pastarojų metų užmaskuoja rimtus struktūrinius trūkumus. ES tebėra taip pat e, nuo politiko, politinės paramos priklausoma ir fiskaliniai, finansiniai e, taip pat trūkumai išiškėjo per krizę. E, bankų, bankais pagrįstas finansavimas dominuoja ir kapitalo rinkų finansavimo ir priemonių trūksta. Taip pat nevienodai auga regionai ir valstybės narės. Užuot matę suartėjimą, ES ekonomikose matome kaip tik vis didesnius skirtumus ir ES neįgyveno savo įtraukiamojo e, pobūdžio ir sanglaudos tikslų. Taip pat konkurencigumas nukenčia, pirmiausia, lyginant mūsų Šiaurės Ameriką ir Aziją. 2000 20 amžiaus pradžioje e, prasidėjęs augimas e, smuko ir tai kelia susirūpinimą ir priglausimo e, santykis didėja ir mums su žemų gamybos pajėgumu sunkiai seksis išlaikyti pragyvenimo standartus. Privataus sektoriaus investicijos taip pat nėra labai didelės ir uh, Nepakankamai investuojame infrastruktūrą, švietimą per praeitą dešimtmetį, mokslinius tyrimus, plėtrą, inovacijas. Taip pat e, e, subalansavimas ne e, drasus vyksta ES biudžeto ir dėl to matome nuosmukį 20 maždaug procentų lyginant su uh, laikotarpiu prieš krizę. Tai atsiliepia e, gyvenimo standartams. Mes turime spręsti šias problemas ir užtikrinti stiprumą ES ekonomikos ateityje. Europos investicijų bankas e, yra pasiryžęs dirbti šioje srityje. E, mes per pastaruosius šešerius dešimtmečius jau prisidėjome prie sėkmės Ir noriu pasakyti, kad valstybės narės 14 milijardų įnešė į banko kapitalą ir papildomai į rezervą 3,6 ir 1,1 trilijono eurų mes iš vis sutelkėme finansavimo tiek e, viduje ES, tiek išorėje finansuoti ES politiką. Tai, yra ne, tai nėra mokesčių mokėtojų pinigai, bet kapitalo rinkų pinigai lėšos. Mes e, per 60 metų telkėme privataus sektoriaus finansavimą. Paskutinis iš tų pavyzdžių yra EFSI. Ir mes e, norime dirbti toliau, pasiremdami savo sėkmę, ponios ir ponai. Jeigu mes norime pasiekti darnaus vystimus tikslų, kuriuos apibrėžė Junktinės tautos ar Paryžiaus klimato kaitos tikslų, mes turime sutelkti privatų į sektorių. Uh, E, viešieji pinigai, mokesčių mokėtų pinigai nebus pakankami tam, kad savo tikslus galėtume pasiekti. Ir taip pat mes e, norime, kad EFSI taptų ilgalaikė finansinio stabilumo priemonė, leisanti pasiekti rezultatų inovacijų klimato sanglaudos rytise. Taip pat mes e, turime daugiau dirbti inovacijų plėtros rytyje per pastaruosius 15 metų mes padėjome atsilikti nuo Azijos, Amerikos konkurentų technologijų, mokslinio tyrimų, švietimo srityje 1,5 e, procento BVP kas metus. E, tiek mes e, nesukūrėme ir kasmet mažėja BVP augimas. Mes tokiu būdu neužsitikrinsime uh, E, deramos konkurencijos padėties ir turime siekti veikti tą atotrukį. Dėkoju. Dabar suteikiu žodį poniai Annamy Dortmundburg, kuri yra Europos audito rūmų narė. Audito rūmai nagrinėjo e, strateginių investavimų fondo vaiką, veiklą ir padarė labai įdomias išvadas, kaip galima šio fondo veiklą patobulinti. Taigi, ponė, prašom žodis jums. Dėkoju, ponas pirmininkė. Ponės ir ponai, mūsų kaip ES auditorių vaidmuo yra tikrinti, kaip panaudojami ES pinigai. Mes nekeliame klausimo, kokius politinius prioritetus remia ES. Pastaruoju metu mes e, didžiausią dėmesį skiriame, kaip panaudojamos lėšos. Tai keičiasi naujosios DFP kontekste. ES e, biudžeto remimo schemos, tokios kaip EFSI ar investijų, e iš tikrųjų vaidins labai svarbu vaidmenį. Šios schemos turi būti tinkamai tikrinamas ir e, parlamentų, jų valdymas turi būti tikrinamas parlamento, mūsų vaidmuo padėti parlamentams atlikti tą tikrinimą. Lygiai taip pat kaip Europos struktūriniai investicijų fondai, investijų e programa bus pagrindinis remimo, e, pagrindinė remimo priemonė DFP laikotarpio 17 iki 21 metų. Ir čia bus remiamasi 38 milijardų investicijų pagrindų. Palyginus su EFSI 26 e, milijardai, tai yra padidėjimas. Taip pat e, ši schema pakeis daug e, egzistavusių iki tol priemonių, tai yra supaprastinimas, kurį mes sveikiname. Aišku, investijų pobūdis panašus kaip EPSI, tačiau kai kas skiriasi valdysenos požiūriu. Audito rūmai parengė rekomendacijas EFSI klausimų. EFSI 1.0 tema. Ir e, daugelis tų rekomendacijų e, tinka ne tik tai EFSI, bet ir busimai remimo e, schemai. Aš e, norėčiau kaip tik dabar pakomentuoti tas rekomendacijas ir pabrėžti e, penkis iššūkius. Pirmas iššūkis. Finansiniai produktai turi maksimaliai atitikti poreikius. Bus e, siūlomos e, aukštesnės, aukštesnio lygmens paskolos su ilgesniu gražinimo terminu ir e, finansuojami dėsnės e, rizikos projektai. Mes rekomendavome, kad Europos investicijų e, bankas skatintų, esant atitinkamam pagrindimui, kad tokie didesnės rizikos e, projektai būtų e, finansuojami ir e, kad čia būtų atsižvelgiama į rinkoje egzistuojančias spragas. Taip pat užtikrinama, kad remimas būtų tiekiamas ir iš nacionalinių investicijų bankų. Mes taip pat pabrėžiame galimus e, persidengimus ES fondų su kitais fondais. Mes rekomendavome, kad e, komisija užtikrintų, kad nebūtų konkurencijos ar dubliavimosi tarp įvairių e, biudžeto schemų. Ir aišku tai, kad dabar Ši naujoji schema investijų pakeičia daug egzistuojančių um, priemonių, eina tinkama linkme. Kitas dalykas, mes turime užtikrinti papildomumą, tai yra užtikrinti, kad um, finansavimą gautų tie projektai, kurie be ES remimo nebūtų buvę įgyvendinti. Mes uh, rekomenduojame taip pat uh, sustiprinti šiuo aspektu vertinimą. Ketvirtas e, iššūkis yra užtikrinti atliktų investicijų tinkamą patikrinimą, jų naudingumo patikrinimą. Tai nėra labai paprasta padaryti, nes e, čia yra taip pat ir kitų finansavimo šaltinių iš viešojo ar privataus e, sektoriaus. Mes e, turime vertinti visus tos aspektus, siekdami išsiaiškinti, kokia poveikio dalis tenka EFSI. Tad e, mes manome, kad tie patys rodikliai ir uh, aspektai galėtų būti taikomi ne tik tai EFSI, bet ir vertinant e, Invest EU. Ir galiausiai penktas iššūkis e, turi būti užtikrinama, kad e, pagalba būtų tinkamai paskirstita. Kad pasinaudojimas tamis lėšomis būtų tolygus. Mes konstatavome EFSI atveju, kad EU 15 valstybės labiausiai pasinaudojo e, parama. E, dėmesio telkimas ties projektų kokybiškumu galėtų būti tinkama e, gairė. Čia siekiant e, tolygaus paramos paskirstimo, tai e, taip pat galėtų būti naudinga vertinant investijų programą. techninės paramos priemonės bei konsultacijos taip pat e, gali vaidinti labai svarbu vaidmenį investijų e, programai. Tad tiek, pane pirmininkė, dėl investijų. Aš manau, kad tai yra sėkmė. Šis projektas yra sėkmė, tačiau yra dar iššūkių ir reikia veiksmų, kurie paverstų investijų galutin, galutinę sėkmę. Ir komisija, ir Europos investicijų bankas turi atremti tuos iššūkius ir užtikrinti, kad tas tikslas būtų pasiektas. Dėkoju, EFSI yra sėkmė, tačiau e, tam tikros pažangos dar gali būti čia atsižvelgiant į auditorumo rekomendacijas. Dabar norėčiau suteikti žodį vienam iš e, teksto autorių, tai yra vienam iš ko pranešėjų FC1 ir FC2 klausimų, Šozė Manuel Fernandes. Dėkuoju, pane pirmininkė. Tad e, tęsime toliau e, investijų temą. Kalbėsiu portugališkai. Pasiūlymas buvo patvirtintas didelę daugumą nebekalbame dabar jau apie komisijos pasiūlymą, bet parlamento labiau pasiūlymą. Mes e, norime e, sustiprinti garantiją ne 38, bet 40,82 e, milijardų tam, kad būtų užtikrinta garantija kitoms finansų priemonės ir nebūtų prasmės mažinti finansinėms priemonėms numatytų garantijų. Mes turime plėsti taip vadinamą Junkerio planą. Reikia siekti taip pat jas suderinti su kitomis priemonės infrastruktūros e, plėtra, infra, e, parama MVI, taip pat socialinės atskirties mažinimas. Mes e, turime akcentuoti socialinį aspektą, taip pat MVI padėtį. Mes turime reikalauti, kad fondas būtų atviras, aktyvus. Tokiu būdu galėsime būti ne tik naudotojai to fondo, bet ir planuotojai. Atsiranda naujų reikalavimų valstybėms narėms ir regionams su tuo susijusiu. Bet nepakeisime tais fondais sanglaudos politikos. E, papildyti sanglaudos politiką, reikės e, iš to fondo taip pat kurti sinergijas, kurios gali būti aktualios. Taip pat kitas yra svarbus aspektas, tai yra e, paramos investuotojams didinimas. Reikia, kad valstybės narės regioninių ir nacionaliniu lygmeniu baigtų visus savo uždavinius ir kad sukurtų platformą specialią paramos investuotojams. Tokiu būdu bus galima gyventi naujus projektus ir galėsime paskui kurti naujas investicijų platformas. E, taip pat e, reikia kalbėti apie supaprastinimą. Dažnai, kai komisija sako, jog siekia supaprastinimo, tai reikia iškart susirūpinti ir e, pastuksenti į medį. Bet iš tikrųjų mes kalbame apie realų supaprastinimą. Dar terminai labai svarbus dalykas. Aš noriu akcentuoti vėlgi aktyvumą tų fondų ir regio, regionės bei nacionalinės platformas investicijų paramos. Dar vienas naujas dalykas susijęs su InvestEU e, garantija nekeliaus į EIB 25 procentai bus skiriama nacionalinėms investicijų bankams tam, kad būtų skatinamos investicijos nacionalinių lygmenių. Ir valstybės narės e, turi e, kurti tokius bankus, kai kur jau jie yra, bet e, pakankamai gerai jie neveikia ir čia reikės papildomų pastangų. Taip pat valstybės narės, kai kurios neturi finansinių struktūrų, kurios tvirtų institucijų, kurios skatintų investicijas. Ir bus e, skiriama e, atitinkamos sumos e, tam tikslui. Ir reikia numatyti lėšas projektams, kurie bus e, tvirtinami ir tam tikras procentas struktūrinių fondų bus skiriama investi, invest į EU. Tokiu būdu atsiras daugiau išteklių 3A reitingo kategorijos. Ir e, sumažės poreikis valstybės pagalbai. Tai labai gera e, naujiena yra valstybėms narėms. Jos galės struktūrinės lėšas naudoti kaimo plėtros e, fondų lėšas ir derinti su kitomis finansinėmis priemonėmis ir taip pat e, kurti būtinas struktūras valstybėse narėse ir jos galės naudotis tokiu mechanizmu. Dar vienas dalykas - papildomumas. Mes e, negalime taip pat apibriežti InvestEU papildomo taip pat, kaip kad buvo e, kitų fondų atžvilgių. Mes turime uh, labai atsargiai e, žengti į priekį šioje srityje. Mūsų pasiūlymas e, siūlo pagerinti padėtį įvairiose srityse. Viena iš tų sričių yra valdysena. Mes džiaugiamės tuo, kad e, platforma vertinimo bus sukurta naudos gavėjams, bus sutelkti toje platformoje regionės valdžios atstovai, tiksliau regionų komitetas, ekonominis ir socialinis komitetas vaidins svarbu vaidmenį, taip pat investuotojai, naudos gavėjai. Aš tikiuosi, kad dabar taryba atliks savo prievolės. Vasario 20 dieną tikiuosi bus suteikti galiojimai taryboje dėrėti su mumis. Jau mes uh, E, labai užtrukome ilgai ir ES nebegali laukti. Europos parlamentas tikrai labai sparčiai dirba. Euh, dėkuoju, Jose Norvel, dėkuoju už labai aišku pasisakymą ir už karštą norą siekti susitarimo. Dabar e, žodis ponui Julian Janku, kuris yra Rumunijos parlamento pramonės ir paslaugų komiteto pirmininkas. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš e, buvau pasirengęs penkias skaidrės parodyti jums, tačiau e, dėl techninių ar logistinių priežasčių, ko gero bus neįmanoma šitoje salėje parodyti jų. Tad turbūt perėsiu į gimtąją rumūnų kalbą. Aš naudojuosi progą, nes dabar jau mūsų diskusijų pabaiga. Ir kartu su jumis bandau nustatyti, kuris pasiūlymas tiktų visoms valstybėms narėms, kalbant neutraliai, nieko nediskriminuojant, ir atsižvelgiant į visus makroekonominius e, ir kitus aspektus, kalbant apie biudžetą tiek ES, tiek visoje eurozonoje. Tiksliau tariant, čia turime galvoje stabilumo planą, turime galvoje DFP daugiametį biudžetą, e, konvergenciją, konkurencingumą, žmogiškuosius išteklius, investicijas, investicijas į mokslo tyrimą, į darbą, į vystimą ir inovacijas. Antra vertus, konvergencijos ir sanglaudos poreikis visoje Europos Sąjungoje. Tačiau kokiagi realybė? Pagal duomenys išeina, kad labai didžiulis yra uh, makroekonominis disbalansas ir ne visada tą galima paaiškinti. Ekonominiai įvairūs burbulai e, atsiranda e, ir taip pat labai aiškiai matosi, kad e, reikia investicijų ir mes visi tam pritarėme. Kokių tų investicijų reikėtų, kad būtų galima um, e, atspindėti ES parlamento, parlamento atliktą e, analizę, kad e, kainų stabilumas būtinas. Toliau e, Europos rinka, trečia gamybos kaštai ir gaminių kainos, kurios, kurios būtų prieinamos visiems žmonėms visoje Europos Sąjungoje. Taigi, brangus kolegos, koks tai būtų tas stebuklingas sprendimas. Kad geriau suprastume, pateiksiu keletą skaičių. Mes mokame 1,13 milijardų eurų per dieną už energiją. Tai yra pati brangiausia pasaulyje sąskaita, kurią reikia apmokėti. Antra, šita sąskaita liečia valstybių narių ir visos ES konkurencingumą globaliai kalbant apie visą e, ekonomiką ir taip pat turi labai didžiulę įtaką eksportui. Trečia, mes diskriminuojančiai prieiname prie pirminių ištek, prie e, žaliavų. Tuo tarpu, kai ES e E, priklausome nuo dujų 53 procentų, nuo 43 e, nuo dujų ir 80 nuo anglies. Tuo tarpu tvariam ekonomikos vystimuisi įsipareigoti turime dėl to, kad mažintumėm klimato kaitą, juo labiau, kad netrukus net 60 procentų e, visos energijos sudarys iškastinis kūras. E, kainų stabilumas reikalingas, tam reikia naudoti Europos struktūrinius fondus ir visus fondų rezervus. Viską turime skirtis investicijoms į infrastruktūrą ir į e, elektros e, tinklus bei į e, sujungimą elektros tinklų tarp rytų ir vakarų. Kodėl aš tai miniu? Ką tik tai su portugalais kalbėjome apie investicijas į atsinaujinančią energiją. Kol kas dabar yra pasiekta 70 procentų, tačiau kas įvyko gruodį. 18 gruodžio buvo problemų susijusių su energijos e, gamyba, su branduolinės energijos gamyba Prancūzijoje ir e, Belgijoje. Pradėjo elektra kainuoti 500 eurų už megavatą, e, trūko su jungčių tarp sistemų, ir pasienyje tarp Vokietijos bei Austrijos buvo pastebėtas labai didžiulis dažnio ir, ir um, įtampos kritimas, o visa tai labai įtakojo visą gamybą bendrai. Taigi savaime suprantama, kad konkurencingumas nuo to kenčia, nuo to kenčia ir kainos. Kainos auga, E, e, labai e, pažeisdamos vartotojus, nesvarbu ar tai būtų pavieniai vartotojai ar, ar pramonės įmonės. Ir visa tai vyksta visos ES mastu. Yra tokių valstybių narių, kurios pasirašinėja dvišalės sutartis, pavyzdžiui, su Rusija. O tai dar labiau padidina Europos uh, priklausomybę nuo gamtinių duž, dujų nuo 60 iki 120 milijardų, kai kurioms, kai kalbant apie kai kurias ekonomikas. Tai kokiagi dar gali būti konvergencija ar sanglauda? Mes kaip europarlamentarai turime nustatyti prioritetus, turime nustatyti terminus bei planus, e, kaip su tom investicijom elgtis O tam, kad būtų investicijų nacionaliniu mastu, tam, kad būtų e, paveiktos kainos e, ir e, gamybos pajėgumai, tai e, m, reikia irgi dary, ta, tam tikrus žingsnius daryti su, visa, su, su visomis jungtimis. Mes galime e, pereiti fiziškai sienas, bet neturime jungčių tarp elektros tinklų. Pagalvokime apie Baltijos valstybių ekonomiką. Turime 24 suskistintųjų dujų temper, terminalus ir tik tais 24 procentai iš jų yra išnaudojami. Taigi toks, toks mano būtų pasiūlymas. Aš manau, kad jį į jį atsižvelgsite šioje DFP. Dėkoju, sako pirmininkas, paskutinis pasisako Aury Žaskari, e, parlamentaras iš Suomijos. Prašau, žodis jums. Dėkoju, pirmininkė, ponios ir ponai. Aš manau, kad naujosios technologijos gali būti arba grėsmė, iššūkis arba didžiulės galimybės. Manau, jog e, per e, šias dvi dienas labiau kalbėjome apie iššūkius negu apie galimybės. Mm, kalbėjome apie senstančius e, gyventojus, bet nekalbėjome apie tai, kaip, pavyzdžiui, Japonija bando spręsti šią problemą, naudodama naujausias technologijas. Kalbėjome apie švietimą, sakėme, kad 40 procentų ES gyventojų neturi pagrindinių skaitmeninių įgūdžių. Kaip E, mokytojų švietimą, lavinimą pakeisti. Naujausios technologijos, e, sakoma, turi labai neigiamą poveikį e, mūsų darbo vietoms. Darbuotojai bijo to ir ar mes ką nors turėtume daryti kitaip? užuot užsipuldinėję nau, didžiosius, e, didžiasias interneto įmonės, galbūt mes kur turėtume skaitmės platformas Europos Sąjungoje. Pirmas mano pastebėjimas, mes turėtume galvoti pirmiausia kitaip. Jeigu pradėsime e, naudoti dabar turimas technologijas, pasikeistų visuomenė, ką mes, jeigu mes nuspręstume, kad būsime lyderiai kaip Europa, E, naujų technologijų dėgymo srityje. Suomijos parlamentas parengė pranešimą apie e, šimtą radikaliausių technologijų, kurios veikia visuomenę. Pavyzdžiui, e, pramoniai robotai, švari energetika, platformų, ekonomika, automobiliai be vairuotojų. Reikia galvoti apie tas technologijas ir pamastyti, kaip jos pozityviai gali paveikti mūsų visuomenės. Noriu pateikti Jums e, keletą pavyzdžių. E, Suomijoje automobilių gamykla prieš e, keturis metus įdarbino maždaug 800 žmonių. Paskui buvo jie apsisprendė taikyti naujausias gamybos technologijas. Maždaug 600 robotų buvo įdėkta ir darbuotojų dabar yra 2500 šio laikiškų technologijų dėgymas, kūrimas taip pat gali reikšti daugiau darbo vietų, ne tik neigiamą poveikį. Mes taip pat e, žinome, kad maždaug 15 procentų verslo vyksta skaitmenėse platformose, kaip kad Amazon, Facebook, Google, Alipay. Bet e, žinoma, kad per ateinančius metus jau 50 procentų viso verslo perskels tokias platformas. Mes turėtume kurti europietiškas skaitmenės platformas, plėtoti savo įmonės, o ne e, apmokestinti kitas. Taip pat mes turime uh, suvokti, kad reikia mažinti maždaug 50 procentų iki 30 metų uh, E, transporto emisijas. E, Suomijoje mes taikome paskirstimo prietaiką ir 30 procentų viso kūro e, turės būti gaminama iš bio šaltinių. Mes esame lyderiai pasaulyje gamindami biodegalus, nes atsirado nauji reikalavimai. Ar mes ES lygmenių turėtume panašiai veikti? Kokios yra žiedinės ekonomikos galimybės? Žinome, kad dažniausiai medžiagos naudojamas tik vieną kartą. Daugiau negu 30 procentų maisto yra išmetama. Mes tik 8 procentus laiko naudojamės savo automobiliais. Gal reikėtų uh, kažkokių naujų uh, prietaikų tam. Taip pat e, ar įmanoma visiškai švarias technologinių sistemas sukurti. 80 procentų e, suomių elektros gaminamos e, gaminama neišskiriant CO2. Taip pat reikia išmanių technologijų kaupimo srityje, naudojimo srityje ir reikia inovatyvios koncepcijos, reikia visos ekosistemos tokios. Mes E, dėl to turėtume labiau remti InvestEU programas. Reikia remti ES politiką, kuri būtų siema su inovacijomis. Taip pat mes e, labai laukiame rudens. E, Suomija perims pirmininkavimą, tada pakviesime jūs į Helsinkį ir paraginsime, ką nors sukurti kartu. Ačiū, ačiū Jums už kvietimą. Dabar suteiksiu žodį tiems, kurie pageidavo. Pirmiausia, pasisako Andrei Berg Eger iš Vokietijos Bundestago. Dėkoju pirmininkė už suteiktą žodį. InvestEU programa yra puikus pavyzdys kokią viešąją veiklą galima vykdyti ES. Tai yra tikrai puikus pavyzdys, kuris rodo, kaip institucijos gali dirbti kartu. Ir aš perskaičiau auditorumų pranešimą, ataskaitą. Ten dėl EFSI keliamas klausimas, analizuojamas EFSI daromos įvairios išvados, kaip tobulinti InvestEU e, ir panašiai. Daug buvo kalbama e, ir Europos investicijų banko prezidentas pasisakė. Jis sakė, kad negalima visko investuoti per viešuosius kreditus, reikia ir privačių kreditų. O čia, nes valstybių narių uh, Mm, mm, galimybės yra ribotos. Investijų yra puikus pavyzdys, jeigu, mm, jeigu žiūrėsime į didžiuosius iššūkius, į breksitą ir į. E, e Ir, ir, ir į kitus dalykus bei į mums tenkančias atlikti užduotis. 14 instrumentų čia yra apjungta ir tai yra puiku, tai yra didžiulis privalumas siekiant išvengti dubliavimuose. Jeigu teisingai supratau, tai galima bus vėl E, reitingus pakelti ir mm, ateities priemonėms tai bus teigiamas dalykas. Tuo tarpu Jefsi mes e, šiek tiek skeptiškai žiūrim, nors mums padarė didžiulį įspūdį tas sverto efektas. Jeigu generuosime daugiau negu 650 milijardų investicijų, tai tuomet tai galės e, šiek tiek užpildyti e, trūkumus investicijų rinkoje, reikia taip pat ir gerus politinius prioritetus nusistatyti, e, MVI veiklos principus, infrastruktūrą ir tvarias investicijas. Tie fondai gali būti konkurencingi lyginant su Kinija ir su JAV, taigi aš galiu dėl to tik pasidžiaugti. Dėkoju. Ponas Emanuel Caldera Canal iš Portugalijos. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pone pirmininkė, ponė, ponė parlamento nariai, Aš sveikinu šią iniciatyvą, manau, kad tai labai svarbus žingsnis siekiant skatinti investicijas ir inovacijas, taip pat skatinant e, sanglaudą tarp Europos e, Sąjungos valstybių, taip pat investicijas į tvarumą. E, mes galim garantuoti 75 procentus, kiti 25 procentai bus užtikrinami valstybių ir atskaitomybė bus užtikrinama per atitinkamų lygmenių. Taip pat labai svarbu, kad nacionaliniai struktūriniai fondai būtų panaudojami. Taip pat e, turime atkreipti dėmesį į e, tų fondų apribojimus siekiant e, papildomo lankstumo. Šios e, priemonės, e, aišku, visų pirma pasireiškia paskolomis, tačiau taip pat e, ir e, e, turtu bei e, pasireiškia startuolių, naujų įmonių kūrimo, naujų technologijų e, kūrimo. Investicijos e, skaitmeninį sektorių, ne tik tai įmonės, bet ir infrastruktūras bus labai svarbus iššūkis. Dėkuoju. Ačiū. Dėkuoju kolega iš Kipro, Europos parlamento narys Kostas Nuridis. Brangus kolegos, Investicija yra svertas tvariam vystimui, naujų darbo vietų sukūrimui, e, socialiniam progresui ir klėstėjimui. Dėl to mes džiaugiamės, kad e, mokslo tyriamajam ir e, inovacijom skiriami pinigai DFP 21-27 metam padidinti. Mes džiaugiamės, kad kovojama su nesaugumu ir geriau pradėta valdyti migraciją. Kipras yra toks, tokia valstybė, kuri labai pajuto finansinę ir ekonominę krizę. E, investicijų nebuvimas e, buvo ir euro grupės sprendimo padarinys 2013 metais. MVI Kipre e, labai nukentėjo, o jos yra Kipro visos ekonomikos stuburas. Mes gavome labai mes priemėme labai daug e, nelegalių migrantų, tai neigiamai paveikia mūsų ekonomiką, be kita ko mes bandome užpildyti tą trūkumą, kalbant apie investicijas mūsų visuomenėje. Mes bandome mažinti tą pagalbą, e, kuri yra neracionali. E, būtent čia ES turi pademonstruoti didesnį e, solidarumą su Kipru, skatindama mūsųse investicijas bei pasidalindama, e, pasidalindama migracijos naštą. Mes tikimės, kad e, kitos programos bus lengvesnės negu Junkerio programa mažoms šalims, nes mažos šalis galės lengviau įsisavinti lėšas. lėšas. Tikimės, kad Kipras galės pasi, e, pasikliauti programa InvestEU e, atsinaujinančios energijos e, srityje, šaltinių srityje ir panašiai. Bet kokiu atveju kiekvieną kartą, kai komisija e, sprendžia kažkokį klausimą, ji turi atsižvelgti į visas valstybės narės. Kipro rinka yra maža, ji nėra sujungta su kitomis valstybėmis ir dažnai Kipras atsiduria labai nepalankioje padėtyje, kalbant apie konkurenciją. Ačiū e, renginio rengėjams, o taip pat vietėjams, kurie tikriausiai vieninteliai čia visko klausėsi iki galo. Dėkoju, sako pirmininkas. Dabar Slovenijos atstovui žodis. Pona Starovič, prašom. Hvala za besedo. Evropski program Horizon 2020 je jasno pokazal,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 takega pristopa prinesejo mnoga spoznanja, ki lahko ogromno pripomorejo k. Kaj veke CERN? E, labai daug eh, iššūkių kyla šiuolaikinėje visuomenėje, sprendimų paprastų nebūna. Eh, paprasti sprendimai yra tie sprendimai, kuriuos mums siūlo populistai. Šiuo metu matome, kad e, duomenys yra labai svarbus elementas. Vadinamieji big data yra, e, yra labai įdomus dalykas, tačiau jais yra daugiau manipuliuojama, negu siekiame padėti visuomeniai. Tuo tarpu mes turime siekti, kad e, visuomenė E, tobulėtų, kad ji e, laikytųsi ES e, pagrindinių principų. Dabar Portugalijos parlamento pirmininkas, ponas, pirmininkė ponė Markės. Dėkoju, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems pasisakiusiems. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už komisijos pasiūlymą. Komisija um, sako, kad to valdymo, um, kuris yra skirtas um, pasidalinamojo valdymo sumos turi būti padalintos ir turi būti e, atsižvelgiama į labai svarbų sanglaudos aspektą. Invest EU labai svarbu apjungti keletą instrumentų, taip pat ir vidaus instrumentus, nes ši programa leidžia e, siekti e, racionalumą, supratimą, skaidrumą. Tačiau jeigu ši programa turi būti nukreipta į inovacijas, į klimato kaitą, į energijos perėjimą, į vandenį, pramonę ir panašiai, tai nereiškia, kad turi būti padarytos bet kokios investicijos. Tai turi būti tokios investicijos, kurios būtų nukreiptos į ateitį, į prioritetus. O taip pat reikia, kad tos investicijos skatintų sanglaudą, o tam reikalinga, kad skatinama būtų sanglauda. Programoje nustatyti reikiamas taisyklės atsižvelgiančias į geografinę pusiausvyrą. Labai įdomu buvo klausytis e, e, audito rūmo atstovo pasisakymo apie Junkerio e, programą. Jisai pasakė, kad reikia skatinti uh, E, geografinį, e, geografinę pusiausvyrą. Ta pusiausvyra buvo nustatyta, taigi svarbu, kad Invest EU taip pat atsižvelgtų į šį aspektą. Dėkoju dar kartą ponas Kostas Mavridis, nes ką tik mūsų atsto, e, parlamento atstovas iš Kipro E, turėjo pasisakyti, tačiau vietoj jo pasisakė kitas asmo. Ar yra ponas Mavridas? Taip, žodis jums. Is it working? Yes, it is. I will speak in my mother tongue. Aš kalbėsiu gimtają kalbą. Dėkoju pirmininkė, kalbėsiu trumpai Manau, kad e, labai daug e, tikrų dalykų buvo pasakyta dėl e, mūsų aptariamų temų. Reikia, kad visa visuomenė siektų didesnės konvergencijos, taip, taip įsivaizdavo ir ES steigėjai diskusijos turi vykti dviem labai svarbiais lygmenimis. Mes kalbame e, parlamentinėme komitete, parlamentiniuose komitetuose atitinkamomis temomis. Valstybės narės patyrė, kai kurios valstybės narės patyrė krizės padarinius labai žiauriai. Po to, kai įvyko E, ekonominė ir finansinė krizė ES buvo nuspręsta kurti e, bendras bankų e, stebėsenos ir sveikatinimo problemas bendrą programą, kuri leistų bankuose užtikrinti indėlių saugumą. Aš jums kalbu kaip ekonomistas, man nepriimtini politiniai argumentai, kurie neleidžia e, šiai e, institucijai nesirūpinti bankų indėlių saugumu. Aš esu e, iš pietų, tačiau vis tik tais niekada nepateisinsiu vėlavimo ir kai kils kita krizė, bus tokių žmonių, kurie už šiandien ištars, ištariamų žodžius atsiprašys, tačiau kai kils kita krizė, jau bus vėlų. Dėl paramos infrastruktūrams turiu paminėti, kad ta programa turėjo e, pasiekė labai didelę sėkmę. Mes um, pasiekėme, kad valstybės narės e, nuosavybės klausimų e, pasiektų atitinkamą planavimą, o tai yra irgi labai svarbu. Pirmininkas, dėkoju. Dabar žodį sutinku Lius Mari Higgins iš Airijos. Um, think... Dėkoju. Labai svarbu turėti veiksmingų investicijos mechanizmų. Žinau tą iš Airijos patirties, nes e, mes tikriausiai išgyvensime e, perinamąjį laikotarpį po Brexito ir taip pat išgyvename perinamąjį laikotarpį kaudami su klimato kaitos pasiekmėmis. Nu, kad klimato kaita ir darnaus vystimosi tikslai yra sritis, kur privatus sektorius vaidina labai svarbu vaidmenį, e, bet e, tose srityse negalime laukti, kol privatus sektorius susidirbs pelno ir dėl to turi uh, E, veikti, įsikišti viešasis sektorius, dėl to reikia per jį e, kaupti investicijas 25 procentų e, riba palikta turi būti gerai įgyvendinama, reikia užtikrinti bazinius mokslinius tyrimus, reikia taip pat gebėti perkelti viską į platesnį kontekstą. Mes turime uh, užtikrinti, kad sprendimai visiems būtų prieinami, kai galima greičiau. Uh, aš džiaugiuosi, kad buvo minėtas lankstumas uh, partnerystės uh, procedūrose. Kartais valstybės naims to trūksta, vieš, taikant viešas investicijas. Taip pat uh, reikėtų investicijas įrašyti į tarptautinius priekybos sustarimus, nes matome, kaip dabar elgiamas investuotojų teismo sistema yra taikoma, taip pat e, Taip pat reikia e, taikyti specialią ypatingų sudėtingų sąlygų nuostatą. E, viešosioms investicijoms. Mes e, turime e, siekti, kad papildom prie mūsų tikslų priekybos susitarimuose būtų numatyti tie dalykai. EU Invest e, nuo 2,2 iki 4 milijardų padidintas finansavimas socialinėms investicijoms, įgūdžių plėtojimui, bet dar tai yra per mažai, nes 11 milijardų MVI tvariai infrastruktūrai skiriama, aš aišku, tai remiu, bet tokie dalykai kaip globa, šiandieną buvo minėta senėjančių gyventojų problema, e, e, parama e, žmonėms yra labai svarbu, ne tik, e, socialinė, ne tik infrastruktūra, reikia galvoti ir apie socialinę infrastruktūrą. Ypač e, reikia galvoti apie laikotarpį ateityje ir rūpyba yra viena iš, bus viena iš svarbiausių sričių ateityje. Dabar Igoris Pimenov. Jis Latvijos e, yra Seimo atstovas. Aš norėjau pateikti klausimą ponui e, Hoeriui, bet suprantu, kad jisai jau išvyko. Tai jeigu galima, tą klausimą pateiksiu kitiems svečiams. Ponas Hoeris sakė, kad nereikia pasikliauti privačiomis investicijomis, o reikėtų labiau galvoti apie privačių investicijų telkimą ir kaip apie tos nacionalinius investicijų bankus. E, Vokietijos, pavyzdžiui, e, banko grupė, e, kaip veikia, žiūrėkime, mano šalis labai laukia, kad bus panašiai, kai buvo po antro Dabar mūsų padėtis yra panašiai tai, kaip Vokietijoje buvo po antro pasaulinio karo. Žinome, kad labai daug žmonių išvažiavo gyventojai. E, sensta. Bet Vokietijoje e, investicijos e, taip pat nesukūrė labai didelio augimo. Mums reikia, kad investicijos e, sustiprintų pramonę, tada atsiras daugiau darbo vietų. E, po karo, tiksliau Vokietijoje viskas pasiteisino ir mes matėme po karo ekonominį stebuklą, galbūt mes ir turėtume tai pritaikyti eurozonoje. Ir noriu paklausti pranešėjų, ar investiciniai bankai laikotarp terapija po 20 metų irgi bus prioritetas. Dabar žodis Europos e, parlamento kolegiai e, Lee Virings. Labai ačiū Jums. E, neturiu klausimo, bet dėkuoju, kad suteikite man žodį. Gerai. E, dabar paskutinė kalbėtoja, e, ponė Gabriela Kretu. Ji atstovauja Rumunijos senatui. Thank you very much, Chair. I cannot help my... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkui, pirmininkė. Aš norėčiau mm, priminti tai, ką sakiau pernai jums. atsiradus Junkerio planui atsirado naujos idėjos. Yra blogos investicijos, viešosios investicijos, kurių reikia vengti, nes jos trukdo fiskaliniai konsolidacijai ir geros investicijos, kurios jėmas su privačiomis iniciatyvomis, bet garantija yra viešos lėšos. Tai yra griniausia ideologija, o ne ekonominė politika. Ir šiaip ideologija yra neblogas dalykas. Mes e, Taip, kalbam apie rezultatus, matome, kad Junkerio planas buvo sėkmingas, tačiau kol kas praėjo nedaug laiko ir sunku iš esmės įvertinti viską. Mes negalime pasakyti, kiek e, pri, nuo bankų priklau, bus priklausomi investuotojai ateityje, privatus investuotojai. Dabar per anksti dar daryti išvadas ir kiek tai bus naudinga visuomeniai piliečiams kartu apie tokias, kalbu apie tokias investicijas, kurios pagrystos yra tik finansinėmis priemonėmis. Aš kaip ir anksčiau, kad sakiau, manau, jog mums reikia kurti viešasias gerybės, viešasias paslaugas ES lygmenių tam, kad mes galėtume spręsti dabartinės socialinės problemas matome, kad yra daug nepatenkintų gyventojų beveik visose valstybėse narėse. Dėkoju. Galėjo pasisakyti visi pageidavę, turime dar šiek tiek laiko, dabar suteiksiu žodį čia tribūnoje tebesintiems prelegentams, jeigu pageidaus kad atsakytų į klausimus. Pirmiausia, e, auditorumo atstovė. Dėkoju, pirmininkė. Dėkoju, pirmininkė. Klausimas. E, kokia svarba yra privataus sektoriaus privačių bankų? Didžiulė. Kaip jūs žinote, FC atveju mes kaip antrą problemą įvardinome ar iššūkį tai, kad EFSI turi siekti išvengti konkuravimo su kitais ES fondais, taip pat ir su privačiais bankais bei privačiu sektoriumi. Man atrodo, kad kaip tik e, bendras darbas, ypač gyvenant Invest EU programą, e, sukuria daugiklio poveikį ir tokiu būdu rezultatai bus kur kas geresnė tiek norėjau pasakyti, reaguodama į šį klausimą. Taip pat norėčiau, kad e, kolegos pasižiūrėtų į mūsų ataskaitą, ypač į antrąją rekomendaciją ir į antrą problemą ar iššūkį. Dėkoju. Jose Manuel Fernandes. Dėkoju, pirmininkė. Invest EU tai yra programa skirta viešoms privačioms investicijoms ir aš tikiuosi, kad ta programa e, mus leis e, į užpilti spragą. Ir valstybės narės turi turėti e, galimybę įgyvendinti projektą projektus arba teikti garantiją trečiosiams šalims, kurios, e, jeigu jos gyvena bendrus projektus su valstybės narėmis. Mes, e, pavyzdžiui, kalbam apie e, jungčių projektus toje programoje. Mes turime kurti energijos skaitmeninę sąjungą, tik tai turėdami jungtis galėsime pasiekti tikslų strateginių investicijų fondas InvestEU turi panaikinti kliūtis investuoti. Reikia būtinų e, ryšių, jungčių skaitmeniniai e, energetikos sąjungai dėl klimato kaitos. Nu, sakėme, kad 40 procentų investicijų turi būti siejamas su klimato kaitos tikslais. Ir mes taip pat e, sakome, kad 25 e, procentai lėšų daugiametėje programoje būsimoje turi tam būti skirta. 27 metais mes turime užsitikrinti 30 procentų sumažinimą. Dėl socialinio aspekto tik 4 procentai e, strateginių investicijų fondo, tai yra dabartinio Junkerio plano, buvo skirta socialiniai sričiai. Ką tai reiškia? kad egzistuoja fondas, bet nėra įsisavinimo pakankamai pajėgumų. Mes turime e, remti socialinio solidarumo palaikymo institucijas. Manau, kad mes e, sutelki, tai, kad sutelkime daugiau negu 29 milijardus eurų socialinėje srityje, yra geras faktas, bet e, neįsisavintos tos lėšos ir reikia siekti pagerinti situaciją. E, mes išklausime vairių pasisakymų. E, girdėjome, ką sakė Europos investicijų banko vadovas. Banko vadovas e, jis, e, tas bankas vaidina labai svarbu vaidmenį, daugiau negu 78 milijardai eurų yra investuota į mūsų ekonomiką. Tai yra nepaprastai svarbu. Ir dar baigdamas pasakysiu, kad naujos įmonės skolinimasis tai yra irgi numatyta InvestEU programoje, kaip kad buvo ir Junkerio plane. Dėkui, ponė Fernandiš, kad pakeitėte Europos investicinio banko vadovą. Dabar ponas Jonku. Aš norėjau pasakyti, kad mes turime E, galvoti, kaip įveikti problemas darbo rinkoje, e, kaip e, žmogiškosius išteklius tobulinti ir Matome taip pat, kad geopolitinis kontekstas yra delikatus, vis daugiau iššūkių ir taip pat ES apsirūpinimas žaliavomis yra problematiškas. ES turėtų tapti pasaulio lyderė eksportuodama e, technologijas ir tai sukurtų daug papildomos pridėtinės vertės, reikia plėtoti tvarias technologijas. Pavyzdžiui, priemonės leidžiančias švelninti klimato kaitos pasiekmes, bet reikia, e, kad tą pasiektume geriau koordinuoti veiksmus ES, reikia, kad visos valstybės narės vienodas turėtų sąlygas uh, naudodamosi galimybėmis. Žinome, kad dažnai e, sąnaudos yra labai aukštos gamybos, pavyzdžiui, energetikos ištekliai labai brangus e, darbo jėga ir kai kurios valstybės narės susidurė užburtame rate, kadangi jos yra tarsi energetinės e, salos ir matome, kad dėl to valstybės skursta, dažnai iš jų masiškai išvažiuoja darbuotojai. Aš neįsivaizduoju, kaip mes e, galėtume sukurti tokį biudžetą ES, kuris nediskriminuotų niekieno. Jūs manote, kad jeigu būtų uh, mažesnis atotrukis tarp atlyginimų ir, ir, ir kainų. Tai būtų įmanoma. Tai geras klausimas. Jeigu pažvelgtume iš arčiau ES projektus, e, transporto koridorius rytyje ar iškastinio kūros rytyje, tai pamatytume, kad vis, visos tos magistralės nekerta e, Rumunijų, nes e, Rumunija priklausytų nuo Rusijos šioje srityje. Ir e, tai taip pat e, e darytų įtaką konkurencingumui Rumunijos. Mes e, matome, kad didieji sektoriaus e, žaidėjai grįžta namo ir to būdu jie prisideda prie to reiškinio. Tad e, baigiame po truputį tą nuomonį keitimąsi, tokį turiningą ir daug žadantį. Dėkoju mūsų svečiams, pranašėjams. Dabar norėčiau suteikti žodį kopirmininkui Sorin Lazar, kuris kartu su manim pirmininkau šiai paskutiniai posėdžio daliai. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kad... Pažadu kalbėti trumpai ir kalbėsiu rumuniškai. Stimate, domnule. Ponas pirmininkė, brangus kolegos, Dabar Europos komisija sako, kad jos pagrindinė investicijų politika yra regioninė politika ir sanglaudos politika. Regionų politika yra skirta visiems ES regionams. E, ji remia darbo vietų kūrimą, e, ekonomikos augimą, gerą e, gyvenimo kokybės gerinimą ir taip toliau. Tai yra papildomo finansavimo tiek privataus, tiek valstybinio E, katalizatorius. E, ji gerina pasitikėjimą investitorių. Rumunijos tikslas atsižvelgiant į investicijas po 2020 metų yra e, geografiškai teisingai pasiskirti geografiškai teisingas pasiskirstimas tų investicijų po visą Europos Sąjungą E, tarp regionų ir valstybių narių. Brangus kolegos, leiskite apibendrinti tai, ką čia girdėjome šiandieną. Aš konstatavau, kad e, temos paliestos buvo be galo įvairios, turi būti rasti atsakymai ir sprendimai pačioje artimiausioje ateityje. Kalbėjome apie Europos atotrūkį nuo Azijos ir taip pat visi kartu suprantame, kad turime į mokslų tyriamą į darbą, į mažas ir vidutinės įmonės, į socialinę sritį, į atsinaujinančios energijos sritis, į mokslo tyrimą e, į darbą e, investuoti e, ne visada būna E, užtektinai, e, užtektinai valstybinio kapitalo, todėl kalbėjome šalia to valstybinio kapitalo ir, ir apie e, privačias lėšas, kalbėjome apie sanglaudos politiką, apie didesnį lankstumą valstybinėje politikoje, kuris būtų labiau argumentuotas. Taip pat kalbėjome apie didesnį privataus sektoriaus dalyvavimą kad iš privataus sektoriaus pusės irgi reikėtų dėti daug pastangų siekiant mažyti klimato kaitą. Kalbėjome um, įvairiomis temomis, labai svarbiomis ir vis, į visus klausimus čia iškeltus reikia rasti atsakymus. Tikiuosi, kad tą kartu visi galėsime padaryti. Aš kaip Europos ir Rumunijos pilietis uh, Ponas pirmininkė, linkiu, linkiu Rumunijai didesnės, geresnės demokratijos, daugiau Europos, daugiau skaidrumo, daugiau efektyvumo, daugiau disciplinos. Aš esu įsitikinęs, kad jūs taip pat linkite to paties savo šalims. Aš noriu daugiau solidarumo, didesnės sanglaudos ir tikros konvergencijos. Aš esu įsitikinęs, kad gali mus, mums pasisekti tik tuo met, jeigu veiksime vieningai tame taip greitai ir nenumatomai, neplanuojamai, ne, neprognozuojamai besikeičiančiame pasaul, besikeičiančiame pasaulyje. Brangus kolegos, noriu pasveikinti visus kolegas dalyvavusius šioje, šiame renginyje. Esu įsitikinęs, kad kartu tikrai surasime kelią į mūsų visų bendrą klėstėjimą. Dėkoju, sako pirmininkas, dėkoju visiems. E, sunki ir turininga diena, kai susitiko nacionalinių parlamentų ir Europos parlamento atstovai, tikrai labai stiprūs momentai. Mes bandėme ieškoti sąlyčio taškų, tarpusavio supratimo, e, kad galėtumėm suvokti kas vyksta nacionaliniuose parlamentuose, kaip statoma Europa. Aš manau, kad e, mes tiek turinio požiūrių, tiek kokybės mūsų e, dialogo požiūrių stumėmės į priekį ir mes visi kartu norime kurti solidarę Europą, tokią Europą, kuri rengia visų europiečių ateitį, kuri mus saugoja, saugo ir a, puikiai atremia visus kylančius iššūkius. Visiems gero kelio namo. Ačiū už dalyvavimą.